Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω... Brangus kolegos, atnaujiname posėdį. Pirmiausiai pagal darbo atverkę yra numatytas Luiso Manuelio Kapulos Santos pranešimas, skirtas tiesioginėms išmokoms ūkininkams. Ponas Kapulas Santos gali kalbėti keturias minutės, prašom. Ar esate pasirengę? Pone Kapulo Santos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisveikinti. Labas vakaras komisarui. Norėčiau padėkoti ir išreikšti savo mm, pasitenkinimą. Man ko gero neprireiks keturių minučių kalbai, nes tema buvo svarstoma plačių sutarimų. Kaip jūs žinote, Komisijos pasiūlymas reiškia, jog yra tęsiamas tiesioginių išmokų ūkininkams mokėjimo nuoseklumas pagal reformuotą žemės ūkio politiką, atsižvelgiant į naują daugiametę finansinę perspektyvą. 13 metai yra 14 metų, tai yra finansinės perspektyvos nuo 14 metų pradžia. Ir Tai reiškia, jog naujoms valstybėms narėms yra taikoma vadinamoji phasing in procedūra. Tai reiškia, bus taikoma laipsniško įdėgymo procedūra, o taip pat yra panaikinamas savanoriškas moduliavimas. Buvo įtrauktos ir naujos e, nuostatos e, skirtos 13 metams, tam, kad būtų atsižvelgta į kai kurių valstybių narių specifiką, turint galvoje antrąjį ramstį, tai yra Junktinė karalystė, Vokietija ir Švedija. 13 metais yra numatoma galimybė naujoms valstybėms narėms taikyti nacionalinių lygių viršutinės ribas pirmoje žemės ūkio politiko, že, pirmame žemės ūkio politikos ramstyje. Tačiau yra valstybių tokių kaip Kitras, kurie, kurios pateikia atitinkamų prašymų per trilogą. Ir rezultatas yra bendras sutarimas, kurį dabar ir matome. Tad baigdamas norėčiau padėkoti Europos komisijai už sklandų bendradarbiavimą su Danija kaip pirmininkaujančia šalimi. Taip pat norėčiau ir padėkoti Žemės ūkio komiteto sekretoriatui. Taip pat norėčiau padėkoti ir jūrė bei agri komitetų nariams, taip pat ir šešėliniams pranešėjams, kurie labai greitai įvertino šią dosiją, nes e, mes siekiame, kad e, tiesioginės išmokos būtų taikomos ir pereinamojų laikotarpių. Norėčiau apeliuoti į visus, kad e, būtų patvirtintas šis dokumentas tam, kad būtų baigta bendro teisės aktų leidimo procedūra ir kad tiesioginės išmokos ateinančiais metais būtų sklandžiai mokamos ūkininkams. Tai tiek ten norėjau pasakyti, ponė pirmininkė, ir dėkoju Jums uždėmesi. Dabar e, suteikiu žodį komisarui Čiološ. Komisijos vardu prašom. Ačiū. Pirmininkė, ponios ir ponai. Man džiugu konstatuoti, kad e, teisėkuros procesas, kuriuo siekiama patvirtinti komisijos pasiūlymą dėl tiesioginių išmokų 2013-aisiais, jau pasiekė galutinę tvirtinimo etapą. Noriu padėkoti ponui Kapilo Santos, pranešimo autoriui bei Paulo Dikastro agri komiteto pirmininkui už jų pasiryžimą uh, užtikrinti spartų šio teisės akto pasiūlymą svarstymą. Uh, ir už e, valią ieškoti sutarimo sutarybą per pirmąjį svarstymo etapą ir priimti sprendimą sparčiai. Kaip žinote, komisija e, skiria didelę svarbą sparčiam šio reglamento patvirtinimui, kad nes jis numato tiesioginės išmokas 2013-iesiems. Todėl esu patenkintas, kad kompromiso tekstas pateiktas plenariniai sesijai tikiuosi bus e, patvirtintas rytoj. 2000 2012 buvo pasiektas politinis sutarimas tarp tarybos ir parlamento dėl uh, komisijos pasiūlymo. Ir tarybos ir parlamento pritarimas buvo būtinas ir komisija palaiko šį e, susitarimą. Pasiektas politinis susitarimas dėl principinių dalykų dėl to, kad e, tiesioginės išmokos aptariame šiame pasiūlyme turėtų būti taikomos tik 2013-aisiais, tai atsižvelgiama į BŽUP e, reformą bei į finansinę perspektyvą, naują finansinę perspektyvą, kuri bus tvirtinama. Ačiū. Dabar žodis kolegai Giovanniui Levijai, kuris kalbės biudžeto komiteto vardu. Prašom, jums skirta viena mintė. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kaip biudžeto komiteto atstovas noriu pasidžiaugti tuo, kad teisėkros procedūra turėtų būti baigta per pirmąjį svarstymą. Vienas aspektas mūsų komitetui tik kelia susirūpinimą, tai yra tiesioginių išmokų, išmokų e, 13 metais ryšys su nauja finansinė perspektyva. Kaip žinia, e, žemės ūkio metai baigėsi spalio 15 dieną. Tiesioginiai mokėjimai 13 metais jau e, paklius į 2014 metų e, e finansavimą ir nežinia, kaip bus su pačia finansinė perspektyva. Danija, kaip pirmininkaujanti valstybė, perduos darbus Kiprui, kuris perims pirmininkavimą ir tikimės, kad sustarimai bus pasiekti kaip galima greičiau, nes tokiu būdu galėsime 13 metais e, teikti tiesioginės išmokas, bet ir tęsti kaip galima greičiau, tęsti kaip galima sparčiau reformas. O dabar frakcijų atstovai. Pirmiausiai kolegė Marija Nedelčiava. Vieną minutę. Dėkui, ponas pirmininkė, kolegos. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėjai, jis atliko puikų darbą. Šis klausimas rodo keletą dalykų dėl komisijos. E, matome, kad komisija yra institucija, kuri formuluoja pradinius pasiūlymus, todėl labai svarbu, kad komisija skirstytų išmokas. Aš rakinu komisiją atsižvelgti į naujasias valstybės narės jų poreikius. Tikiuosi, kad komisija bus ambicingesnė siekdama savo tikslų. Mums reikia teisingesnės žemės ūkio politikos. Antra, mums reikia atkreipti į kai ką valstybių narių dėmesį. Jos turėtų e, lengviausiai nustatyti ūkininkų poreikius. Ir valstybės narės e, formuoja nacionalinę poziciją, dėl to jos turėtų bendradarbiauti aktyviau. E, labai svarbi sprendimų prieimimo dalis yra valstybės narės, nors jos tovų nėra čia. Ir galiausiai Europos parlamentas yra vieta, kur atsižvelgiama į visų interesus tiek horizontalių, tiek vertikalių lygmenių tikiuosi, kad dėl kitų pranešimų susijusių su bendra žemės ūkio politika, e, lygybė ir kompromisas bus svarbiausi dalykai. Dėkuoju. E, Pone Nedelčiui, kuri kalbėjo apie vardu, dabar įvari padar socialistų ir demokratų vardu. Prašom.Ėdėt toetan igati raportööri kõikide muudatused. kolegos, norėčiau išreikšti pritarimą pakeitimams, kuriuos teikia pranešėjai, ypač už naujoms valstybėms narėms suteikiamą galimybę e, įsilieti į e, tiesioginių išmokų sistemą. Tiesiog, papildomos tiesioginės išmokos paskatins e, mūsų ūkininkų integraciją, nes be tokios paramos Estijos ūkininkai gautų 20 procentų mažiau paramos. Protingai pagristas kompromisas yra gera pradžia būsimoms dėryboms dėl 2014-2020 metų. Tai e, nusiūs e, gerą žinę Baltijos šalių ūkininkams, jog yra įmanoma rasti gerų kompromisų reformuojant bendrą žemės ūkio politiką. Ačiū. Alde frakcijos vardu pone Raimers Brita. Vienai minutiai. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Norėjau pasakyti, kad mes e, pritarėme pakeitimams, labai džiaugiamės, kad pasiektų kompromisu, užtikriname išimtis, kad e, nebus nutrauktas išmokų mokėjimas e, ūkininkams per pereinamuosius metus. Labai svarbi aiški pozicija šiuo požiūriu. Taip pat norėjau akcentuoti, kad darbas buvo nepaprastai konstruktyvus ir aš labai tikiuosi, kad e, tas konstruktyvumas išliks ir ateityje, nes e, nesikį jo trūko e, bendrosios žemės ūkio politikos reformos kontekste. Aš tikiuosi, kad mes pasieksime labai priimtino rezultato ūkininkams. Dėkojame poniai Raimers. Toliau Žaliųjų frakcijos vardu taip pat pusantros minutės suteikiama ponai Anai Mirandai. Dėkoju pirmininkė. Taip pat dėkoju ir pranešėjui Kapolos Santos, kuris gina ūkininkus ir kuris juos gindamas visada budriai stebėjo, kaip yra reformuojama bendra žemės ūkio politika. Labai svarbu, kad e, ūkininkai ir toliau galėtų naudotis e, tiesioginėmis e, išmokomis. Tai svarbu ir mano regionui, Galicijai. Tai yra žemės ūkių pasižymintis regionas. Praėjusiais metais buvo išaldytos lėšos taip pat ir kaimo plėtrai, nebuvo tiesioginių išmokų. O šiuo reglamentu mes nustatome standartus. Tai yra bendras sutarimas, kuris e, yra labai svarbus krizės akivaizdoje ūkininkams. Krizė yra labai rimta, nes valstybės narės nesuteikia viešosios paramos ūkiams. Tad e, privalomas moduliavimas yra labai svarbi žinia. Dar ten norėjau priminti štai ką. Mm, kokios yra lėšos numatytos reformos įgyvendinimui. Nes yra numatytas atitinkamas BVP procentas išmokoms, kuris sumažės ir taip yra dėl būsimos reformos. Dėkoju. Toliau ECR frakcijos vardu kalbės Janoš Vaičiakovskis. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat nuoširdžiai norėjau padėkoti pranešėjui Kapolas Santos. Norėjau padėkoti už tai, kad 2013 metais ūkininkams ir toliau bus išmokamos tiesioginės išmokos, kurių jiems labai reikia. Taip pat norėčiau išsakyti savo viltį, kad 2013 metai bus paskutiniai metai, kai skirtumai tarp tiesioginių išmokų įvairiose valstybėse narėse e, taip smarkiai skirsis beveik 10 procentų e, naujosios e, atsiprašau, dešimt naujų valstybių narių gauna mažesnės išmokas ir jos suvokia, kad uh, Dešimtį metų jos gavo mažesnės išmokas ir dabar tie dešimt metų jau baigėsi. Rumunijai ir Bulgarijai bus taikomos kitos nuostatos, bet aš norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jisai įdėjo tiek daug pastangų po 2014 metų tikiuosi, kad nebebus e, diskriminavimo tiesioginių išmokų kontekste tarp naujų ir senų valstybių narių. Toliau kitas GUE frakcijos vardu yra kolega Rubiks. Pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Mes galvojame, kad ateinantys metai ir finansavimas turi būti grindžiamas pagrindiniais ataskaitiniais metais. Mok Tiesioginės išmokos yra nepaprastai svarbios, turint galvoje vienodas ūkininkavimo sąlygas, o taip pat ir solidarumo dvasios kūrimą. Latvijos ūkininkai galvoja, kad vienodos išmokos yra svarbios ne tik tam, kad būtų užtikrintos vienodos rinkos sąlygos, bet kad ir būtų sukurta socialinė lygybė. Kapolas Santos pranešimas yra nepaprastai svarbus. Aš taip pat pritariu ir komisijos pozicijai, tačiau reikia eiti dar toliau. Galvojame, kad 80 procentų, 80 procentų turėtų siekti vidutinės tiesioginės išmokos lyginant su senomis valstybėmis narėmis. Baltijos šalių ūkininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos gauna žymiai mažiau. Tai yra diskriminavimas. Ir dėl tos priežasties Latvijos ūkininkai emigruoja iš šalies į turtingesnės šalis. Mes matome, kad nyksta kaimo populiacija ir reikia imtis atitinkamų prienių, priemonių, kad šios tendencijos nebestestų toliau. Dėkoju. Kolegė e, Diana Dots, pusantros minutės. Dėkui. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą, už jo pasiektą proveržį. E, sprendžiant e, tiesioginių išmokų klausimą kitiems metams. Labai svarbu numatyti lėšas kitų metų mokėjams taip pat labai svarbu numatyti kaimo plėtrai lėšų. Jungtinė karalystė labai pabrėžė šį aspektą. Mums taip pat labai svarbu e, tai, kad mokėjimų įsipareigojimai būtų numatyti, asignavimai mokėjimams būtų numatyti e, nepalankioms teritorijoms. E, Pereimas nuo vienų prie kitų mokėjimų turėtų būti sklandus, e, tai neturėtų neigiamai paveikti ūkininkų pajamų, atsižvelgiant ypač į nepastoves pasaulinės e, rinkas. E, tikiuosi, kad išdavos e, mūsų darbų bus pozityvios. Taip pat turime galvoti, kas bus po 13 metų. Reikia atsižvelgti į tiesioginių išmokų svarbą ir per antrąjį ramstį paremti tuos, kurie užsima aktyvių ūkininkavimu, kurie gamina e, sveiką atsekamą maistą. Mokėjimai pagal pirmąjį ramstį turi išlikti kaip tiesioginė parama pagal kurią pripažįstama sunkus ūkininkų darbas, o antrasis ramstis e, geriausiai turėtų būti skirtas konkrečioms kaimo plėtros priemonėms ir aplinkosaugos priemonėms. Taip pat manau, kad turėtume labai rimtai ir tvirtai žiūrėti į sustarimą dėl biudžeto pagal daugiametę finansinę programą. Ir kas dar svarbu, turėtume panaikinti netoligumus skirstant uh, mokėjimus, ypač tokioms šalims kaip Junktinė karalystė, kadangi tradiciškai, istoriškai ji gauna mažiau tų išmokų, reikėtų atstatyti pusiausvirą. Dėkuoju. Ponios ir ponai, prašyčiau neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko. E, toliau kiti kalbėtojai. Ponas Nikolesku. E, viena minutė jums. Dėkuoju, pirmininkė. Pasiūlymas dėl tiesioginių išmokų ūkininkams 13 metams numato deramą teisinę pagrindą. Komisija yra pasiūliusi taisyklės, taip pat pranešėjas jas aptarė. Tos taisyklės yra subalansuotos, palankios tokiams šalims kaip e, Rumunija ir Bulgarija. Joms nenumatytos koregavimas, nes reikia dar pradėtus e, darbus E, baigti. Taip pat nėra ribojama bendroji suma tiesioginių išmokų, tai yra dar vienas sąžiningas sprendimas. Parlamentas žengs dar vieną žingsnį rengdamasis dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Kiti žingsniai bus kur kas rimtesni, sukels daugiau diskusijų, iššūkių. Ir aš tikiuosi, kad mes spėsime savo žemės ūkio komitete deram laiku viską aptarti. Dabar turime kartu pagalvoti, kaip sukurti teisingą sistemą. Bulgarija ir Rumunija laipsniškai dėgia tiesioginės išmokas ir turėtų, tą, turėti, turėtų galimybę tą daryti nuo 14 metų. Toliau žodis suteikiamas poniai Ulrikiai Rodost. Pone komisarė, kolegos Mes matome, kaip yra reformuojama bendra žemės ūkio politika ir parlamentas imasi vaidmens kaip um, lygiavertis partneris bendrame sprendimų prieimimo procese. Rytoj bus patvirtintas ir naujas mechanizmas 13 metams dėl tiesioginių išmokų mokėjimo. Nuoširdžiai dėkoju pranešėjui Luis Kapolas Santos už jo gerą ir labai greitai atliktą darbą. 2014 m. sausio 1 dieną turės įsigalioti reglamento tekstas, kad nebūtų finansavimo problemų. Buvo nepaprastai svarbu pasiekti greitą sutarimą tarp tarybos ir parlamento. Finansavimo nuoseklumas valstybėms narėms yra esminis dalykas Dėl to labai svarbu, kad pereinamojo laiko tarpio 2013 metų mechanizmas įsigaliotų kaip įmanoma greičiau. Dabartinis reglamento projekto tekstas, um, jisai yra kai kurių nuostatų, kurios galioja iki 2012 metų, tai yra iki šių metų ir labai svarbu buvo numatyti perinamojo laikotarpio nuostatas 13 metams. Tad aš nuoširdžiai dėkoju visiems už darbą. Kitas, kalbėt, kitas kalbėtojas, ponas Alanas Smitas, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, aš nebūsiu išimtimi, norėčiau pasveikinti darbingą ir energingą pranešėją Luisa, kuris parengė rimtą dokumentą. Stebėtina, kaip, jam, kaip jis sugeba viską suspėti, bet jis tikrai gerai padirbėjo ir taip pat džiugiuosi, kad komisija prisidėjo, nes e, tai suteikia iškumo ūkininkams. Jie žinos, kad tiesiog nesišmokos bus tęsiamos per pereinamąjį laikotarpį reformuojant BŽUP. Šiandien netiek daug e, narių domisi šio klausimu parlamente. Galima klausti, kodėl tas klausimas iš viso svarstamas. Noriu priminti, kad kai kuriuose E, e, rateliuose šis klausimas vertinamas kontroversiškai. Pavyzdžiui, Škotijos ūkininkams tai yra labai aktualu, ši parama yra aktuali ir mes norėtume, kad ji būtų tęsiama. Škotijos vyriausybė džiaugiasi, kad e, pasirinktas konstruktyvus sprendimas dėja gaila, kad kai kurios valstybės dėrybose dėl šio klausimo, dėl, dėl biudžeto neparodė tokio konstruktyvaus uh, nusiteikimo, bet Komisijos nariai noriu pasakyti, kad jūs tikrai, jūsų elgesys susilaukia palaikymo mano šalyje. Toliau, pane Džiulį Gerling, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Aš dėja pakeisiu temą. Aš džiaugiuosi, kad Žemės ūkio komitetas išreiškė tokį paramą e, pakeitimui dėl moduliavimo. Šis mechanizmas yra būtina, kad nes kar, jungtinė karalystė dalinant pirmojo ramščio uh, e, lėšas, antrojo ramščio lėšas buvo gaunančiųjų išmokas eilės gale. Tai susijęs su moduliavimo mechanizmu. Nors tas mechanizmas nebuvo populiarus ūkininkų tarp ir mes nebūtinai palaikome pasirinktą tiesioginių išmokų būdą, tačiau jis yra būtinas laikotarpiu iki 2014. Noriu padėkoti ponui Kapilo Santos už jo pragmatišką požiūrį ir aš tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su juo dėl BŽUP. Toliau ponas Patriklio Jarik. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegą poną Kapalos Santoš. Santoš už jo darbą, renkiant pranešimą, pasiūlymas e, pereinamasis, kuris mums e, pateiktas, yra geras, nors aš ir priešinusi atsietų mokėjimų sistemą ir pagalbai pagal plotą e, man atrodo, kad veiksmingiausia būtų atlyginti už darbą, o ne už plotą. Tai yra susijęs su pramoninė žemdirbystė. Taip pat reikėtų apie tai kalbėti, kai kalbėsime toliau apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą ir reikėtų bazinių kainų nustatymo mechanizmą aptarti ir pagalbos moduliavimą, atsižvelgiant į geografinius elementus, aplinkosauginius elementus. Taip pat E, labai svarbus dalykas yra bendrus žemės ūkio biudžetas e, socialiniam teisingumui, e, aplinkosaugai, žemės ūkio politikos ateičiai. Tai labai yra svarbu. Dėkoju. Dabar norėčiau paprašyti kolegės Sinclair pasisakyti. Prašom. Pirmininkė, daug iš mano rinkėjų yra susisiekę su manimi Jie kalba apie tai, kad ne vienodos sąlygos taikomos e, išmokant e, tiesioginės išmokas. E, ar bendroje žemės ūkio politikoje. Trys e, ketvirčiai bendrosios žemės ūkio politikos e, yra skirta tiesioginė, finansavimas skirta tiesioginėms išmokoms ir 40 procentų. Arba 40 procentų viso biudžeto uh, Ir mes turime galvoti, kaip paremti ūkininkus, bet iš tikrųjų matome, kad ir toliau e, neteis, nevienodos sąlygos bus taikomos, e, siūloma savanoriškai sumažinti kai kuriuose valstybėse narise tiesioginės išmokas. Mes e, dėl to priešinamės pakeitimas nuo 1 iki 12, taip pat 13 pakeitimui. Mes manome, kad Europos ES komisija turėtų pritaikyti tam tikrą skirstimo raktą, kad būtų užtikrintas didesnis vientisumas. Ir e, taip pat e, reikia, kad būtų daugiau lėšų skirta Junktinės karystės ūkininkams pagal antrąjį ramstį. Dabar ponas Tabadžiai. Csolos e, biztos úr, kedves kollégák, kapul... Gerbiamas komisarė Čiološ, kolegos, Pranešėjas Kapolas Santos puikiai padirbėjo. Dokumento projektas leidžia nesumažinti tiesioginių išmokų lygio naujose valstybėse narėse. Mes pagaliau piesiekėme tai, kad mm, dabar matome pusiausvirą tarp išmokų senose ir naujose valstybėse narėse. Norėčiau taip pat sutikti ir kolegą su Vojčiachovskiu. Labai džiaugiuosi, kad kolega pranešėjas suprato problemą, kad nuo 2014 metų valstybės narės labai smarkiai susidurs su problemomis perinant nuo vienos prie e, kitos mokėjimo tvarkos. Deja, nekalbama apie tai, kad e, naujose komisija e, vis dėlto netaip jautriai žiūrėjo į naujų valstybių narių padėtį, o kolega Kapulas Santos savo pranešime į tai atsižvelgė. Dėkojame kolegai Dabaitį. Dabar einame prie vienos minutės kalbų. Kolega Žorš Lain. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nary. Su tam tikrus susirūpinimu per, susipažinome su teisėkuros pasiūlymais, kuriuos paskelbė komisija, kuriuose nebuvo kalbama apie laisvanorišką moduliavimą. Nes ir Anglijoje, ir Škotijoje, jeigu negalima numatyti papildomų išmokų ir kai kurias lėšas perkelti e, kaimo plėtros programams, tai finansavime būtų susidariusis skylė 2013-iesiems. Tačiau dėl Škotijos ir Anglijos vyriausybių lobizmo, taip pat dėl pasangų siekti kompromiso, e, dėl Koplasantos, e, Luikastro ir Nikolsono pastangų pavyko pasiekti sprendimą į vyriaus, Junktinė karalystė dabar atsirado galimybė nacionaliniai vyriausybei spręsti, ką daryti su išmokomis ūkininkams ir kaip užpildyti atsirandančias spragas programų finansavime. Noriu padėkoti Lui ir aš tikiuosi, kad kitas teisėkuros priemonių pasiūlymo svarstymas bus taip pat, sva, taip pat sklandžiai sparčiai kaip šis, tačiau aš iš tikrųjų tuo abejoju. Toliau ponas Sonik. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi šiuo pranešimu, protingu pranešimu. Naudodamasis progą, norėjau pasakyti, kad ateityje negali būti dviejų pagreičių Europos O tokia bus, jeigu mes nesulyginsime tiesioginių mokėjimų visose valstybėse narėse. Netokios turtingos šalis, kaip antai Slovakija ir kitos, prisidėjo taip pat prie valstybės, kurios pietose susidūrė su sunkumais, gavo lėšų. Tad solidarumas yra nepaprastai svarbus dalykas. Dėkuoju. Dabar pane Perendergast. Aš džiaugiuosi šiuo pasiūlymu, kuris yra administracinis savo pobūdžiu, tačiau jis užtikrina, užtikrina ūkininkams tam tikro saugumo dėl finansavimo kitais metais. Norėčiau pasakyti keletą dalykų apie tiesioginės išmokas ūkininkams nuo 2014-ųjų ir kokį susirūpinimą išreiškia mano rinkėjai. Visų pirma, dėl paramos atsiejimo reikėtų e, įsigilinti į tuos pakeitimų e, pokyčius, kurie aptariami Kaplos Santos pranešime. E, valstybėms narėms numatoma daugiau savarankiškumo ir galimybių. Taip pat numatoma daugiau e, pasėlių diversifikavimo galimybių. E, Taip pat kalbant apie ūkininkavimui nepalankės teritorijas, reikia peržiūrėti siūlomus skaičius ir išsiaiškinti, ar tie pasiūlymai tikrai yra aktualūs. Dėl konvergencijos aš džiaugiuosi tuo, kad ponas Santos patobulino komisijos pasiūlymus ir reikia užtikrinti, kad ūkininkams e, siūlomos priemonės Europos mastu neturėtų nepagidaujamą poveikio, tai yra, kad jie nenukentėtų. Pone Šinbern, um, Ūkininkavimas yra labai svarbus e, Velso e, ekonomikai, bet Velso ūkininkai e, labai priklausomi nuo tiesioginių išmokų, be jų daug ūkininkų tikriausiai iš vis atsisakytų ūkininkavimo. Dėl to sveikinu, kad pagal istorinius duomenis kitais metais bus mokamos išmokos. Tačiau norėjau paprašyti, kad laikinosios nuostatos ar bet koks naujas tarimas būtų lankstus, kad būtų galima regionų mastu e, juos interpretuoti. Taip pat norėčiau pakviesti į e, karališkai Velso, karališką Velso parodą atvykti komisarą, kad galėtų jis tiesiogiai pasikalbėti su Velso ūkininkais. Ačiū, ponas Sikirskis rok dwa tysiące trzynaście jest rokiem przejściowym du tūkstantis tryliktieji metai yra pereinamieji metai nes laikotarpis nuo 2017 iki 2013 baigėsi, bet jau dabar mes nukreipiame savo žvilgsnį į naująją daugiametės perspektyvos erą, tai yra nuo 2014 metų. Tos šalis, kuriuose ūkininkai gauna mažiau nei 5000 eurų, mokėjimų lygis yra žemesnis negu kitose valstybėse narėse. O labai svarbu, kad būtų užtikrintos vienodos konkuravimo sąlygos tarp 12 e, naujų valstybių narių ir senųjų valstybių narių. Nebebus pagalbos pagal sektorius nuo ateinančiųjų metų. Tvarka, pagal kurią bus mokamos išmokos nuo ateinančių metų, reikš, kad ir ateityje išliks nemažų disproporcijų. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Oleiničiakui. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad e, radome kompromisą. Dėkoju pranešėjui Kopolas Santos, jisai pateikė puikių sprendimų. Mes taip pat ir senose valstybėse narėse galėsime suteikti paramą ūkininkams. Tiesioginės išmokos yra mums visiems labai jautrus klausimas. Dabar ūkininkai gamina bendrajai rinkai ir pardavinėja savo produkciją panašiamis kainomis. Tuo tarpu naujieji, naujųjų šalių ūkininkai moka, pavyzdžiui, už trašas tokią pačią kainą, kaip kad senųjų valstybių narių, pavyzdžiui, Prancūzijos arba Vokietijos ūkininkai. Tad visiškai nėra jokio pagrindimo, kodėl yra taikomi skirtingi tiesioginiai išmokų lygiai nes yra akivaizdžių skirtumų ir tarp senų valstybių narių. Prancūzijos ūkininkai gauna skirtingų išmokų ir lygiai taip pat skirtingas išmokas gauna Lietuvos ir Latvijos ūkininkai. Ponas Nikolsonas, ačiū pirmininkė, noriu taip pat padėkoti pranešėjui ir Luisai noriu tave paraginti pasidžiaugti tomis gėlėmis, kurias mėtome į tave šį vakar. Galbūt nebusime tokie dosnus ateinančiomis savaitėmis. Man tikrai džiugu, kad išsprendėme šį klausimą, nes grėsė katastrofa. Džiugu, kad parlamentui pavyko gyvendinti turimas teisės ir uh, mums e, pavyko išspręsti, užpildyti tą spragą, kuri atsirado iš praeities. Aš nesu labai didelis moduliavimo entuziastas, tačiau tai buvo būtina užtikrinant finansavimą žemės ūkio priemonėms ir užtikrinant įsignavimus įsipareigojimams, ypač Junktinėje karalystėje. Noriu pasakyti, kad mes esame tikrai nepatenkinti antruojo sumomis, kurios mums skiriamos iš antrojo ramščio, nes ten pagal taramsti vykdomos, vykdomi geri projektai. E, po atliktų dėrybų mes dabar gauname tinkamą finansavimo dalį ir esame tikrai tuo patenkinti. Komisijos narys Čiovaš dabar pasisakys. Labai ačiū. Matau, kad labai plačiai vienbalsiai tikriausiai pritariama e, tam, e, k, e, tiems kompromisams ar norams rasti kompromisą, kurie leistų e, įgyvendinti, užtikrinti pereinamosius mokėjimus. 2013 metais e, dar dėl 13 metų mokymo nepasiektas susitarimas, tačiau ir e, kai kuriems sektoriams bus taikomos pereinamosios e, nuostatos. Pavyzdžiui, kai kurioms, kai kurioms valstybėms narėms, kurios moka išmokas už plotą ir e, taip pat bus galima papildyti bendrijos priemonės, e, kol kas dar viskas iki galo nėra aptarta. Ir E, kai kurios valstybės narės, kaip ir Junktinė karalystė, 13 metais turėtų taikyti savanorišką moduliavimą e, tiesioginiams išmokoms, išmokoms, e, išmokoms kaimo plėtrai, siekiant kaimo plėtros tikslų. E, jau aš trumpai minėjau, kad tęsėme darbą, e, numatome per ateinantį biudžeto laikotarpį gyvendinti bendrosios žemės ūkio politikos reformą ir aš labai nekantriai lauksiu e, tolesnių darbų. Pranešėjas jau pateikė labai gerų pasiūlymų ir aš tikiuosi, kad mes greitai galėsime su taryba ir parlamentu e, bei komisija pradėti kalbėti apie e, plačia prasme apie bendrosios žemės ūkio politikos reformą ir aš tikiuosi, kad biudžeto parama nuosekli bus teikiama, kurie atitiks bendrosios žemės ūkio politikos tikslus. Labai ačiū. E, dabar suteiksiu žodį pranešėjui ponui Kaplos Santos. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems už tokius draugiškus vertinimus, ne tik komisijos narių, visiems, kuriuos, kurie išsakė. Tikrai labai malonu renkti dokumentą, kuomet visi tave palaiko. Matote, kuomet susitelkėme visi į bendrą tikslą, mums viskas pavyksta net per trumpą laiką. Turėjome mažai laiko, tačiau visi suvokiama, kad būtina išspręsti visas šias problemas laiku. Reikėjo atsižvelgti į padėtis įvairiose valstybėse narėse. Todėl noriu visiems padėkoti už tai, kad dirbame konstruktyvę dvasę. Mes puikiai dirbame Žemės ūkio komitete, Europos parlamente ir sėkmingai dirbame su taryba ir komisija. Taigi tikiuosi, kad viskas pajudės tinkama kryptimi vykdant būsimą BŽUP reformą, kad mes dirbsime panašią dvasę ir pasieksime pozityvių rezultatų. Aš turiu omeny gerų rezultatų Europos ūkininkams. Pirmininkas, ačiū pranešėjui. Kolegos, užbaigėme šio klausimo svarstymą ir balsuosime dėl jo rytoj pusę, dvyl... pusę pirmos.